Okay. I think it's, it's time to... Laikas pradėti. Pradedame su akademinio ketvirčio vėlavimo. Sveiki surinkę į paskutinę posėdžio dalį. Kaip žinote, šiandien nebus sustikimo ir atkeitimas nuomonėmis su komisaru Hoganu ir komisarė Vestager dėl to, kad vyksta komisijos kolegijos posėdis, todėl jie negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Sekretariatas e, sustras dėl naujo sustikimo. Na, dabar periname prie klausimo susijusio su parlamento teisės tarnybos pristatymu. Dėl e, teismo teismo sprendimo dėl vakarų Saharos pagal Maroko laisvos prekybos sustarimą e, jo poveikio. Teismas priemė sustarimą, kad šis sustarimas neturi įtakos vakarų Saharoje. Todėl e, teismas atidėjo sprendimą, e, kurį buvo pateikęs bendrasis teismas. Ir dabar išklausysime teisės tarnybos atstovų pono Mendola nuomonės, o iš e, išorės veiksmų tarnybos Ponas Piketą pasisakys. Piket, abu jie jau yra atvykę. Sveiki. Ir galbūt tokia tvarka, kaip jūs čia sėdite, prašom ir pristatyti šią temą. Apie teisingumo teismo sprendimo reikšmę. Taigi, sveiki dar kartą ir prašom Jums žodis. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Ačiū, ponia pirmininkė. Labą dieną. Trumpai kalbėsime apie teismo procesą ir šio sprendimo poveikį. Sprendimas priimtas 16 metų gruodžio mėnesį. E, informaciją apie procesą. Asociacijos sustarimas su Maroku egzistuoja nuo 1996 metų, o 2010 metais buvo pasirašytas liberalizavimo sustarimas tarp ES ir jos valstybių narių ir Maroko karalystės. Šis sustarimas numato sumažintus muitų tarifus iki nulio žuvies ir žemės ūkio produktams. Šis sustarimas buvo taikomas taip pat ir vakarų Saharos produktams. 2012 metais Front Polisarija padavė į teismą e, tarybos sprendimą, kad jis būtų panaikintas, nes juo buvo patvirtintas sustarimas tarp ES ir Maroko. Vienas iš argumentų, kurį panaudojo taryba, siekdama apginti šį sustarimą bendrajame teisme, buvo tai, kad pasirašant sustarimą abi šalis, ES ir Marokas, e, ketino taikyti šį sustarimą ir vakarų Saharai. Ir, ta prasme, Andrasis teismas nusprendė, kad pagal tarptautinę teisę niekas neužkerta kelio Europos Sąjungai taikyti sustarimą ir e, ginčitinai teritorijoje, kaip vakarų Sahara. Kita vertus, tai galima daryti tik tai su išlyga, kad tai, kaip šis sustarimas taikomas, nekenktų atitinkamos teritorijos, tai yra vakarų Saharos gyventojams kadangi nebuvo jokių įrodymų, kad taryba įstikino, ar taip yra ar ne. Bendrasis teismas panaikino sprendimą. E, atmetė e, tą prašymą panaikinti šį sprendimą. Vėliau e, buvo pateikta apeliacija tarybos ir vienas iš tarybos svarbiausių argumentų buvo tai, kad Front Polisarijo neturėjo statuso procese e, bendrajame teisme. Teisingumo teismas oficialiai e, pritarė tarybos apeliacijai, tačiau jis laikosi motivacijos, kuri yra kaip bumerangas E, tarybos apeliacijai. Teisingumo teismas mano, kad tam, kad būtų įsitikinta, ar front polisario gali dalyvauti procese bendrajame teisme ar ne, jis turi įvertinti, ar ES ir Marokos susitarimas gali būti taikomas vakarų Saharai. Teismas mano, kad, kad tai būtų, jis turės žvelgti į visus tarptautinės teisės principus, įskaitant ir e, savarankiško tautų apsisprendimo principą ir sutarčių santykinį poveikį jiems. Ir ta prasme <clears throat> teismas pažymi jų, jo 75 metų patariamą nuomonę, tarptautinis e, teisingumo teismas e, teigia, kad vakarų Saharos gyventojai visiškai naudoja, gali naudotis savo apsisprendimo teisę, o kita jungtinių tautų rezoliucija paskelbė, kad mm, savęs nereguliuojančios teritorijos turi atskirą ir skirtingą statusą. O vakarų Sahara ir yra tokia teritorija, kuri neturi e, savo reguliavimo. Ir ši teritorija įtraukta į Junktinių tautų sąrašą 1963 metais. Ir e, teismo išvada, remiantis tuo, yra tokia, kad kadangi vakarų Sahara turi atskirą ir išskirtinį statusą, susitarimas tarp ES ir Maroko negali būti taikomas vakarų Saharai, kuri šiuo atveju yra atskiras subjektas to pasakmė yra tai, kad e, teismo teigimu dėl e, sutarčių riboto poveikio principo, nepaisant interpretacijos, kurią pateikė bendrasis teismas, susitarimas nėra taikomas vakarų Saharai, nebent būtų įrodyta, kad vakarų Saharos žmonės pritarė e, šio susitarimo tokiam taikymui. Kadangi Vėlgi iš bylos matoma, kad vakarų Saharos žmonės nepritarė sutarties taikymui šiai teritorijai, sutartis negali būti taikoma tai teritorijai. Tuomet e, Teisingo teismas atmeta bendrojo teismo sprendimą, o to rezultatas yra tai, kad liberalizavimo sustarimas galioja, bet tik su sąlyga, kurią pažymi Teisingumo teismas savo sprendime. Iš to kyla praktinės pasaknės, nes yra dar dvi bylos bendrajame teisme, viena ir kita Teisingumo teisme pagal kitą bylą. O politinis Politinė reikšmė yra taip pat, nes sustarimas turi būti taikymas vakarų Saharai kitaip negu paprastas liberalizavimo sustarimas su Maroku. Ačiū. Thank you, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Great pleasure to. Džiugu, kad e, galime prie jūsų prisijungti šiandien e, Žemės ūkio komitete. Kalbau, kalbu e, šiuo klausimu Europos išorės veiksmų tarnybos užsienio politikos skiriaus kalb, vardu. Aš nesu teisininkas, teisininko nuomonę jūs tik išgirdote. Aš labiau aptarsiu šį klausimą, pažvelgdamas į tai, ką dabar turėtum daryti, atsižvelgiant į tai, kad yra priimtas teismo sprendimas. Ir mes turime įgerbti, jo laikytis. Aišku, visą tai reikia vertinti platesnėme kontekste, santykių su Maroku kontekste. Tai yra labai svarbus santykiai, tai yra privilegijuota partnerystė, kur yra numatyta labai intensyvūs e, santykiai ir bendarbiavimas e, strateginėse sritise, ne tik tai ekonominėje, priekybos, kur mūsų santykiai, aišku, nepaprastai svarbus, bet taip pat ir įvairiose kitose politikos sritise, kurios yra abiems pusėms aktualios, tai yra ir aplinka, ir klimatas. Pavyzdžiui, Marokė įvyko paskutinis COP susitikimas Marakeše praeitų metų pabaigoje. Ir tikrai abipusės domina ir saugumo klausimai, ir regioninio stabilumo klausimai, galiausiai ir migracijos e, politikos klausimai yra labai svarbus ir platus. Taigi mūsų santykiai yra tikrai platus ir gilus. Uh, Bet kita vertus reikia pripažinti ir tai, kad per pastaruosius metus, kiek daugiau, kiek nei metus, tie santykiai kiek nukentėjo būtent dėl to atveju, apie kurį mes kalbame, taip pat ir dėl kitų dviejų bylų, kurios dar yra teisme. Tos kitos dvi bylos yra dėl vakarų Saharos padėties bendrame es Maroko santykių kontekste sutartinių santykių kontekste aišku, kad dėl to mm, sutriko mūsų santykių, mūsų bendradarbiavimo plėtotė, kaip kad mm, palyginti su to, ką mes anksčiau turėjome. Tai yra, tikrai reikėtų dabar jau taisyti padėtį. Taigi, buvo priimtas teismo sprendimas praeitų metų gruodį, tai visiškai aiškus e, teismo sprendimas, kur aiškiai yra pasakyta, kad dabar neturime teisinio pagrindo taikyti preferencinius tarifus produktams atkeliaujantiems iš vakarų Saharos. Pasakykime labai aiškiai, kad mm, kartais e, yra painiojami tokie dalykai. Tai nėra draudimas importuoti produktus iš vakarų Saharos. Ne, tikrai sakoma, kad nėra teisinio pagrindo taikyti ES preferencinius tarifus mes turime gerbti teismo sprendimą ir surasti būdą, kaip dabar dirbti ateityje ir, aišku, vadovaujantis partnerysė su Marokų dvasia. Nes visiškai aišku, kad mes norime tokio galutinio sprendimo, kuris būtų paremtas labai glaudžiu bendarbiavimu tiek techniniu, tiek politiniu lygmeniu tarp mūsų ir mūsų partnerės. Žinom, mes ir skubame tą, ir yra tos, to, tas klausimas skubai spręsmas visų pirma dėl ekonominių realijų. Turime kon, ūkio subjektų, kurie dalyvauja priekyboje su Maroku, taip pat ir na, užsima produktais atkeliaujantis iš vakarų Saharos. E, prekybai reikalingas aiškus teisinis pagrindas, reguliavimo pagrindas tiek iš es pusės, tiek iš Maroko pusės. E, prekybininkai turi žinoti, kokia politika jiems yra taikoma, kokie jie gali pasinaudoti ir kokie ne mes jau turime mm, informacijos iš priekybininkų, kad tikrai skubiai spręstinas tas lausimas, kad būtų aiškumo. Principas yra toks, mes norime e, rasti tokį sprendimą, kuris išlaikytų e, tą praktiką, kuri buvo jau įsitvirtinus praeitie ir kuri ne tikrai ne, nepakenktų tai prekybai, kuri vyko su Vakarų Sahara, nes tai prieštarautų to regiono žmonių interesams ir taip pat mūsų ūkio subjektų, kurie ten dirba interesams. Tad, kitaip tariant, mes norime sukurti tokį teisinį pagrindą, kad būtų galima tai padaryti. Tam žinoma, mes turėsime vadovautis teismo logika O tai ne visuomet lengva padaryti, turint omenyje šio klausimo sudėtingumą, kompleksiškumą, turint omenyje tai, kad ir dar dvi e, bylos vis dar yra teisme dar laukiama sprendimų ir na, mes galėtumėm prognozuoti kažkiek tai, bet neįmanoma numatyti, kas realiai, koks bus sprendimas teismo šiuose dviejose bylose. Nėra lengva, aišku, numatyti, kaip ši byla. M, dėrės su kitomis dviemis bylomis, kiek persikels e, tie pamastymai, todėl nėra lengva rasti šio klausimo sprendimą teisinė prasme. Yra ir kiti svarbus veiksniai. Mes turime nuosekliai laikytis ir tarptautinės teisės jūs puikiai žinote, yra jungtinių tautų, taikų, jungtinių tautų taikos procesas vakarų Saharai, siekiant išspręsti jau ilgai besitęsantį konfliktą ten. ES tvirtai palaiko šį procesą, o realybė, žinoma, yra tokia, kad e, viskas juda labai lietai. Net galbūt galima būtų sakyti, kad viskas stagnuoja jau kelis dešimtmečius. Gyvybiškai būtina užtikrinti tai, kad mūsų mm, dvišalėme atsakė, sureaguojant į teismo sprendimus, būtų padaryti du dalykai. Visų pirma, na, neigiamai tai gal pristatyčiau, kad nei viena iš tų pusių mm, nebūtų, nesusilauktų kažkokio tai palankesnio sprendimo, kad nebūtų taip pat ir pakengta jungtinių tautų taikos procesui. O antras dalykas, jau čia tai pozityviau tai pristatysiu, mes stengsimės rasti tokį sprendimą, kad galėtumėm padėti šiam jungtinių tautų procesui vėl vykti, kad galėtumėm padėti jį atgaivinti kaip kai Junktinių tautų nors generalinis sekretorius e, pradės tarti su tarptautinė bendruomenė dėl šio proceso. Esmė yra tokia. Savo dvišalėme sprendime, šio klausimo e, sprendime su Maroku mes turime laikytis tarptautinės teisės ir jungtinių tautų visos bazės. Tai toks būtų išeities taškas. Kaip konkrečiai mes tos dalykus išspręsime, aš galėčiau už tai ką pasakyti. Jūs tikriausiai jau matėte, kad labai glaudžiai bendradarbiavame su Maroku jau dabar. Nuo pat tos dienos, kai buvo priimtas šis teismo sprendimas praeitų metų gruodžio 21 dieną, buvo vyriausios įgaliotinės ir Maroko užsienio reikalų ministro bendras pareiškimas, pareiškiant, jog yra didžiulis ryštas ieškoti bendro sprendimo ir veikti iš vien. Palaikome glaudžius diplomatinius ryšius su Maroku ir už užsienio reikalų ministro pavaduotojas ir, ir Briuselio yra du vizitai e, surenkti ir buvo su vyriausiai galiotinė susitikta ir buvo techniniai tokie pamastymai, e, to, kas yra įmanoma, ką galima būtų padaryti, žinoma, laikantis teismo sprendimo. Ir aišku, kaip ir sakiau, tų kitų elementų, kuriuos aš jau minėjau, turi to išeities taško. Tai mes galvotumėm apie tokį sprendimą, kuris būtų ir teisiškai tvirtas, pagrystas, atlaikytų ir būsimų bylų išbandymus, ir politinius e, išbandymus išlaikytų mm, visose kontekstuose. Tai reiškia, kad mes siekiame kad būtų susitarta dėl aiškaus, oficialaus mm, geografinio taikymo išplėtimo sutartyje, kad būtų numatyta, kad vakarų Sahara įtraukta, kad visa tai būtų taip pat suderinama su jungtinių tautų nomenklatūra pagal jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas. Uh, Mes, kitaip tariant, norime kad pagal tą nomenklatūrą būtų aiškiai pasakyta, kad tikrai nebus neigiamai paveikta, paveikti tie teisiniai sprendimai, kuriuos surasime. Teismas savo sprendime pateikė, aišku, labai svarbę motivaciją, kodėl yra priimtas toks sprendimas. Jūs, aišku, viską taip skaitėte. Uh, Mes turėjome gauti vakarų Saharos pritarimą ir ypač tai yra aktualus veiksnys, kurį mes turime spręsti, kurį mes spręsime, kad tikrai tai būtų mm, teisiškai geras e, sprendimas, kad būtų tas legitimumo kriterijus e, pritaikytas, aš, aš žiūriu, jūs, aišku, teisingai bus labai sunku dėl to darytis, bet e, dėka viso to, ka, viso to, kad mes turime puikius darbinius santykius, puikų bendradarbiavimą iki, iki šiol ir, ir techninių lygmenių, ir, ir, ir tikrai ir, ir praeitie, ir dabar e, galime tuo pasidžiaugti, su Maroko valdžia puikus yra ryšiai, tai mes galime tikėtis teigiamų rezultatų. Tai toks būtų tas kelias iki šiol. Na, vyksta techninės diskusijos su Maroko. Tai ne dėrybos, tai yra sprendimų variantų paieška. Rytoj bus antras etapas. Ir mes tuo, kai tik tai mes matysime, kad techninių tuo vat, sprendimų paieškų lygmenių jau matome kažkokį tai galimą variantą, mes iš karto pateiksime pasiūlymą tarybai, prašysime mandato jau dėrėtis dėl sutarties teisinio pakoregavimo. Ir tuomet jau bus ta visa įprastinė procedūra pagal 218 ES e, veikimo sutarties straipsnį, tai reiškia ir parlamentas bus įtrauktas ir taip toliau. Ačiū. Do wypowiedzi pani panów posłów. Jako pierwszy zgłosił się pan. No, dabar e, reakcijos pirmasis ponas Bovė. E, je vous remercie, Monsieur le Président. Dėkoju, pirmininkė, kad man suteikėte žodį. Tiesiog noriu priminti, kai vyko tos diskusijos, mm, kalbant apie tą išplėtimą sutarties, aš buvau pranešėjęs tarptautinės priekybos komitete, rengiant šį pranešimą ir tuomet prašiau parlamento atmesti tą susitarimą, balsuoti prieš plenarinėje sesijoje, būtent dėl juridinių problemų, kurios kilo būtent dėl vakarų Saharos problemos. Juridinė tarnyba puikiai atsimena tą laikotarpį, aišku, tuomet mm, diskusijos turėjo trukti gal 2-3 mėnesius, viskas būtų, tai, tai jeigu būtų buvę viskas normalu, bet viskas užtruko gal pusantrų metų, nebuvo rastas sprendimas tarp tarybos parlamento, teisinių tarnybų parlamentas parlamento pozicija nebuvo tokia griežta kaip tarybos. Bet vis tik tai jūs nusprendėte jėgą prasimušti ir štai uh, buvo sudarytas susitarimas, kuris po to buvo um, anuliuotas būtent dėl tos teritorijos kadangi tai yra neautonominė teritorija pagal jungtinių tautų sprendimą. Tad todėl mes turime šiandien tokią situaciją, tikrai neįtikėtiną. Turime susitarimą, kuris negali būti vykdomas, kuris yra įstrigęs ir kai dabar klausausi EIVT e atstovo, aš nerimauju, nes aš. Mm, Nežinau, aš nesu tikra dėl to, kaip jūs čia galite išspręsti tas diskusijas. Vis tiek jau kalbėjau, bet čia mes turime juridinę problemą visų pirma ES viduje. Ir, ir tai yra Ispanija. Ispanija niekuomet neprisėmė savo atsakomybės jungtinių tautų kontekste dėl dekolonizuotos teritorijos, tai yra vakarų Saharos. Jeigu jūs ten, aišku, jūs ten buvote daug, daugybę kartų, žinote, kaip viskas ten yra, yra jungtinių tautų ataskait, Ispanija niekuomet neprisimė savo atsakomybės. Taigi mes turime tą juridinę problemą. Kaip mes galime priimti tokį susitarimą dėl teritorijos, kuomet viena iš šalių, kuri atsakinga už kolonizaciją, yra viena iš tų šalių, kuri dabar jungtinėse tautose turi organizuoti tos visus procesus. Tai yra esminė juridinė problema, teisinė problema. Aišku, iš to išplaukia antra problema. Jungtinės tautos kartu su mm, Ispanijos atsakomybė paskui visą turi pradėti tą sprendimą, procesą, kad vakarų Saharos žmonės turės galiausiai tarti savo uh, žodį, ar jie nori būti savarankiški uh, ar ne. Tai aišku, ten po to visos problemos dėl balsavimo, dėl sąrašų ir taip toliau, taip toliau. Kodėl aš visą tai sakau? Jeigu mes nepadarysime viso to reikalingo savo darbą. Tai kaip mes tada mm, apibriešime eksporto taisyklės? Ar gali dėrėtis tik su vienu partneriu, tai yra Maroku? kuris sako, kad jis administracinių požiūrių valdo tą teritoriją, tačiau neturi jokių teisinių galių, iš tikrųjų įgaliojimų, teisių valdyti tą teritoriją. Tai yra problema, jeigu mes norime diskutuoti uh, tuos produktus, kurie atkeliauja iš ten, žemės ūkio produkcija ir taip toliau, susitarimas turi būti, tai tuomet turi būti trišalis susitarimas, aš nematau, bet šito žodžio aš iš jūsų neišgirdau. Tai uh, turi būti Saharos atstovai. Maroko atstovai, nes yra įmonės jų, ir ES atstovai. Jūs negalite dėrėtis kitaip, bet ir šalių e, dėrybų, nes aišku, ES teismas jums aiškiai pasakė, kad vakarų Sahara nėra Maroko teritorijos dalis e, ir e, pripažįst ir, ir yra Saharauji skundas pripažintas štai tuo teismo sprendimu yra pripažintas jų skundas, jie turi būti susitarimo šalis, o jūs atsisakote e, tokių trišalių dėrybų, jūs apeinate visą tai. E, aš aiškiai matau, ką reikia padaryti. Aš, nu, aišku, gai, norėčiau diskutuoti, gal ne dabar su jumis, bet aš turiu įvairių minčių, ką būtų galima padaryti. Bet man atrodo, visų pirma, tiesiog reikėtų sąžiningai pripažinti, kokia yra situacija. Problema yra Ispanija, kuri visų pirma yra už tai atsakinga. Sí, gracias, presidente. Eh, quiero dar Ačiū, pirmininkė. Ačiū padėkoti Teisės tarnybai, išviskimų tarnybai, atstovams už pristatymą. Labai buvo įdomu išgirsti šią informaciją. Tikrai labai sutingas klausimas, sunku, sunku jį suprasti. Bendrasis teismas prieimė sprendimą, kuris panašu, kad pataiso tarsi kitą sprendimą, tačiau rezultatas vis tik galiausiai išėna kaip ir toks pat, na, ne iki galo man čia aišku. Vis tik e, galiausiai kila klausimas, tai ar vakarų Sahara yra Marokas ar ne? Tad kas bus toliau, kas bus toliau po šių sprendimų? Ir manau, kad čia nukenčia taip pat ir Europos piliečiai tai yra starimas sudarytas Europos Sąjunga, mes taip pat galime dabar nukentėti. Buvo sudarys geras sutarimas, tačiau dabar atrodo, kad žmonės gali likti be nieko. Reikia ne, nepamiršti tų ūkininkų, tų žvėjų, reikia jų interesų nepamiršti. Tad labai įdomu, kokia bus komisijos pozicija dėl šių žmonių, dėl jų interesų. Kol bus Leitonoje tai sustarimas. Nes iki resperto jūs, komisijos atstovai, berats minėjote, kad reikia sudaryti naują sustarimą, dėl to dėrėtis, bet juk tai sudėtinga labai yra, tai užtruks ilgai. Vadinasi, ilgą laiką bus toks teisinis vakumas. Na, juk tų žmonių gyvybė, šeimos pragyvenimas to priklauso. Turime užtikrinti teisinį tikrumą. Tai mūsų prievalė yra. Tad reikia, norėčiau suprasti, kokia ta mūsų pozicija yra, ką mes galime padaryti, kaip galime padėti europiečiams, kurie šiuo metu labai nerimauja. Dėkui. Į posel senra. Gracias, prezidentė. Jo por mi parte tam. Pane Sandra. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat nu, turiu keletą klausimų. Sutinku su to, ką sakė Jose Buvė. Pristatymė vis buvo kalbama apie dešalius santykius ir bendravimą su Maroku. Tačiau nepamirštame esminį dalyką, kurį rodo sprendimas, na, tai yra vakarų Saharos gyventojų teisės. Kodėlgi ne, ne, nekalbėti su tai žmonėmis? Reikia su jais tartis. Ką daryti toliau? Toliau, kitas dalykas. Norėčiau sužinoti dėl šių sprendimų. kas daroma, ar tikrai, kad būtų užtikrintas sprendimai gyvendinamas, ar jis nebus ignoruojamas. Dėkui. Labai ačiū, pirmininkė, sako ponia Aguirera. Žvinkinsis komitete taip pat kalbėjome šį rytą apie šį klausimą. Na ir pasakytina, kad tikrai iš tiesų sprendimas paveiks sustarimus, paveiks sutartis. Ir komisija bei komisijos tarnybos turėtų mums aiškiai paaiškinti, koks tas poveikis bus. Beje, nepamirškime, kad kalbam apie keletą skirtingų sutarimų. Yra vienas dalykas e, laisvos prekybos sutarimas, kitas dalykas yra asociacijos sutartis. Čia yra keliami skirtingi klausimai. Ir taip, žinoma, klausimai labai statingi ir man taip pat sunku e, juos analizuoti. Bet na, nepainikime šių dalykų. Nes juk čia kalbame apie skirtingus dalykus. Žemės ūkio sutarime, kiek suprantu. Taigi žemės ūkio sutarime viskas yra gana aiškiai surašyta. Tai yra labai konkretus sutarimas Ir čia sprendimas atrodo gana aiškus. Tai yra, kad susitarimas galios tik Maroko teritorijai ir negalios tom teritorijom, kuris šiuo metu Marokas administruoja, turiu galvoje Makarų Sahara. Ši teritorija yra Maroko administruojama, tačiau tai nėra Maroko teritorija, taigi štai yra skirtumas. Tuo noriu pasakyti ponui buvė. Su visa pagarba tai jungtinės tautos turintis veiksmų, o ne mūsų žemės ūkio reikalų komitetas. Aš galiu užtikrinti, kad kalbame su tais, su kuo reikia kalbėti. Ir taip pat yra svarbu, kieno pripažįstame vyriausybę ir taip pat svarbu, ar pripažįstame teisę uh, tautoms apspręsti. Taigi reikia tik daugiau iškumo šio klausimu. Taigi, jeigu ir suprantu, sprendimas reiškia, kad nebus problemų jokių dėl gaminių iš Maroko, tačiau kalbant apie žemės ūkio gaminius iš vakarų Saharos, jie nepateks sutarimo taikymus rytį. Ir todėl būtų taikomai kiti muitai. Kiltumės klausimas, e, kaip pavyzdžiui, ar bus galimybių tai gyvendyti, ar tarkim, ar muitinė gali tinkamai e, atrinkti, kas yra pagaminta Marokė, kas vakarų Saharoje. Gali būti, kad štai turime taisyklės, Pažiūrėjau, numatyta taisyklė, kad e, tie gaminiai, kurie skirti vartoti švieži, turi, turi aiškiai nurodyti, kokia yra kilmės šalis. Na, reikia čia daugiau aiškumo. Reikia taip užtikrinti, kad taisyklių būtų tinkamai laikomasi. Kitas klausimas, galbūt reikia kitaip ženklinti tos gaminius, o gal reikia visai neleisti, kaip čia turi būti. Taip, bet jūs suprantu, aš, kas turi būti daroma po sprendimo. manau, kad problemų daugiausiai gali kilti dėl to, kad bus labai daug neiškumų dėl gaminių kilmės. Reikės kažkokiu būdu tai aiškiai žymėti etiketėse, nes kitaip bus daug neiškumų. Gali reikėti nuo jos sutarimo. Tačiau atrodo, kad jį galima taikyti ir esamą sutarimą. Mm, vis tik turbūt vis tai gali būti labai sutinga. Toliau taip pat suprantu, kad mūsų santykiai su Maroku yra ne tik prekybos santykiai, taip pat yra politiniai santykiai ir mums tai svarbu, tai svarbu taip pat ir Ispanija, taip pat ir mano Andalūzijos autonominiai bendruomeniai. Tad labai svarbu turėti daugiau informacijos, kad aiškiai suprastume situaciją. Kad būtų aišku, kaip yra su šiais gaminiais iš Maroko, kad būtų galima atskirti gaminius iš Maroko ir iš Saharos. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Daugiau nėra norinčių kalbėti iš parlamentarų tarpo. Tokiu būdu prašau mūsų svečių atsakyti išsakytus klausimus. Prašome sustarti, kas pirmas norėtų pradėti. Thank you. Well, I... Ačiū. Na, negaliu aš pasakyti, ką mes darysime. Čia galbūt daugiau kalbės kolega iš Rusijos tarnybos. Tačiau ką aš galiu pasakyti? skirtumas tarp minėtųjų dviejų sprendimų? Na, praktiniai rezultatai bus, yra tokie patys. Negalima taikyti susitarimo tiems gaminiams, kurie pagaminti vakarų Saharoje. Tačiau argumentacija yra gerokai kitokia. Nes pagal bendrojo teismo e, argumentaciją galima laikyti, kad tam tikromis sąlygomis sustarimas turi galioti vakarų Saharai. Tačiau teisingumo teismas rėmėsi Vakarų Sahara ir pabrėžė, kad sutarimas negali būti taikomas Vakarų Saharai, nebent galima įrodyti, kad Vakarų Saharos gyventojai priima tą sutarimą. Tad, kalbant iš politinės perspektyvos, ar taip iš bendrostinės perspektyvos, matome, kad rezultatai yra kaip ir tokie patys, nors argumentacija yra gerokai kitokia. Toliau dėl to, ką pasakė ponia Gilera. Taip, sprendimas yra dėl liberalizacijos susitarimo, kuris 12 metais buvo patvirtintas, nes sprendime buvo kalbama tik apie apeliacinį skundą dėl bendrojo teismo sprendimo. Norėčiau pabrėžti apie tai, kokios kitos pasiūlos gali būti taikomos, tarkime, žemės ūkio gaminiams ir, tarkime, žuvininkystės gaminiams. Aš žinau, kad kolega mano apie tai šiandien daugiau kalbėjo šį rytą. Aš norėčiau pabrėžti, kad teismo sprendimas tikrai nereiškia uždraudimo importuoti iš vakarų Saharos. Sprendimas reiškia, kad tas sustarimas, kuris įsigalėjo 12 metais, netaikytinas gaminiams, kurie, kur kilmės e, šalis yra vakarų Sahara. Vadinasi, negalime jiems pritaikyti to specialaus muitų, muitų modelio, tos, e, tų specialių muitų, kuriuos numato susitarimas. Dėkui. Ačiū. Dėkoju visiems už komentarus. Na, aš labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad puikiai suprantame, kad čia taip pat yra svarbus ir piliečių interesai, yra ekonomikos veikėjų interesai. Ekonomikos veikėjai priekiauja jau labai seniai su Maroku ir Vakarų Sahara, jau čia dešimtmečius tęsiasi ši veikla. Tad tikrai suprantu, kad e, ir darbo vietoms kyla grėsmė, ir pragyvenimo šaltiniams. Tiek ES, tiek Marokė, tiek Vakarų Saharoje. Svarbus tai, tai dalykas, svarbu tai turėti galvoje. Ir kaip jau Anksčiau sakiau, tai reiškia, kad tikrai, na, mums kyla skubos, kaip reikia dabar imtis tolesnių veiksmų, kurie būtų teisiškai pagristi ir protingi. Kaip reaguoti į šį teismo tarimą. Byla tikrai labai sudėtinga. Nes vis tik čia svarbus ne tik dalykai, kuris sėsi su žemės ūkiu, bet yra ir kiti susitarimai, dėl kurių sprendimo dar nepriimti. Tad juos taip pat reikia atsižvelgti, kad ir kaip būtų sunku tai padaryti. Taip pat labai sutinga politinė situacija, delikati labai situacija. Maroko tarnyboms tai yra labai jautri tema. Ta taip pat turime turėti galvoje. Ir galiausiai jau keltą, kad pabrėžiau. Aš pasakyti, kad mes nenorime tuo mūsų pasiūlytų sprendimu kokiu nors būdu pakengti jungtinių tautų procesui. Ne, priešingai. Norime kaip tik tą procesą paremti kiek tik įmanoma. Tad galbūt galima būtų rasti sprendimą, kuris būtų nešališkas ir tuom tai galbūt galėtų padėti atgaivinti tą procesą. Ir bent jau iš aukščios vyriausios e, galėtinės e, pusės tikrai bus daromos pastangos, kad procesas būtų galima atnaujinti. Tikiuosi, kad tai atsako ir pono buvę išsakytus komentarus, bet iš dalies. Na, mes nevykdome jungtinių tautų proceso, mes jį remiame, tačiau ne mes jį įgyvendiname, ne mes jį vykdome. Todėl reikia vis tik čia palikti pirmąją vietą jungtinėms tautoms ir jas remti kiek tik įmanoma, ES lygių, bet taip pat ir atskirų valstybių narių lygių. Toliau. Kita pastaba. Tai ar mes svarstame dėl naujos sutarties? Ne. Būtų daromas pakeitimas esamai sutarčiai. Pirmiausia, dėl prekybos žemės ūkio produktais tai liberalizavimo sutarimo. Čia būtų daromas pakeitimas ir, na, reikia daryti tai, ką pasakė teismas. Numatyta dalyka, ko, ko dabar nėra, tai yra E, numatyti tinkamą teisinį pagrindą, kokiu vakarų Saharai būtų tuo pagrindu taikomi atitinkami muitai. Turbūt prisimenate, kad e, formuluotė yra panaši kaip ir Finizės atveju. Yra daroma nuoroda į teritorijos, kurios patenka į Maroko jurisdikciją. Čia turima galvoje vakarų Saharą. Tad bandome svarstyti tokią sprendimo galimybę. Taip pat svarstome tai ir su Maroko pusė. Svarstome, kaip tai padaryti. Vėlgi, teisiškai viską tai įgyvendinti vienas dalykas yra, tačiau taip pat yra dar ir kontekstas svarbus, politiniai klausimai svarbus, juos reikia taip pat turėti galvoje. Tas e, sutikimo aspektas teismų yra labai svarbus, labai e, tai yra svarbi teismo argumentacijos, dalis, tad taip pat reikia rasti gerą sprendimą, kokiu būdu padaryti šitai. Na, aš dabar negaliu pasakyti, nes nežinau. Kol kas mes tik e, tyrinėjame galimybę, svarstume, vyksta techninės diskusijos. Bet vis tiek labai aišku, kad e, viską aišku, kad mes turime tai padaryti. Taigi tokia situacija. Labai sunku nurodyti kokį nors grafiką. Tačiau turint galvoje ekonominę realybę ir tai, kad reikia užtikrinti e, teisinį aiškumą ekonominės veikėjams, tai dirbsime kaip galim greičiau. Dėkui. Čia pani posiau Aguilera. Pone Aguilera dar nori kalbėti, prašom. Una cosa muy concreta. Uh, Taip, ačiū, dar vienas dalykas. Dėkuoju už informaciją. Tačiau manau, kad pagrindinis klausimas yra sutikimo klausimas. Kas gali duoti sutikimą vakarų Saharos vardu? Polisarija front, front organizacija? Na, čia yra realiai problema. Aiškus sutikimas kas duos tą aišku sutikimą vakarų Saharos vardu. Ir kokiamis sąlygomis, kaip vakarų Sahara galės eksportuoti į Europos Sąjungą. Na, žinoma, dabar yra numatyti muitai įvairūs, rinkliavos tarifai, kurie nebus preferenciniai, kaip yra Marokui. Ir taip pat turbūt reikės etiketės, kuri aiškiai nurodytų, kad tai pagaminta Kurskaroje. Ar, ar tai yra jau daroma, ar tai gyvendinama? Ir ar įmanoma tai padaryti? Nes teisinė situacija vis dar lieka, ne, lieka neaiški ir iš tai tokių problemų turėsime tuo metu. Gali Europos Sąjunga patekti gaminiai, ir gali būti visiškai vizualiai neaišku, negali, gali būti, kad jie nebus niekaip tinkamai pažeminti, e, paženklinti, kad jie yra iš vakarų Saharos. Reikia galbūt susitarimą dėl to sudaryti. Na, manau, kad čia yra problema. Dėkui. Ponas Bove. Tęsant tą pačią kryptimį, šiandien žinome, kad pagrindinis patekimo uostas viduržėmio jūroje daržovėms ir pomidorams, tai yra Perpinjano turgus. Ir šiandien žinome, kad yra didelės trys bendrovės, kurios užima 75 e, procentus e, visos pomidorų rinkos 75 e, procentai eksporto iš Maroko ir Saharos e, valdomos trijų svarbiausių bendrovių. Ir tai yra prancūzų bendrovės. Taip pat žinome, kad šios bendrovės Vilf ir Azura e, veikia vakarų Saharoje. Tai reiškia, kad tos bendrovės, mūsų bendrovės, kurios veikia Vakarų Saharoje ir e, Ispanija, šiandien neturi jokių e, galimybių identifikuoti tų produktų, iš kur jie yra. Ir, man atrodo, turime ir juridinę problemą. Jeigu toks e, importas vyksta, ar galime tęsti tokiu būdu, nepažeisdami Europos teismo sprendimo nes jeigu produktai iš vakarų Saharos parduodami Europoje, tai aišku yra pažeidimas. Reikia imtis e, saugojimo apsaugos priemonių, kad būtų galima atskirti tos produktus. Reikia ir tų pačių įmonių dalyvavimo. Kaip sakiau, jų yra daugiausia trys kad jos dirbtų su komisija, kad įvestų atsakomumo sistemą. Ir tas, e, ta atsakomumo sprendimas būtų sprendimas laukiant tolesnio sprendimo kažkokio tai. Pone Samora. Jūs iš tikrųjų neatsakėte į klausimą, kurį aš uždaviau. Aš uždaviau keletą klausimų. Vienas iš jų buvo apie tai, kaip ketinate laikytis saharavių žmonių sprendimų. Ir aš noriu sužinoti, ar tas teismo sprendimas taikomas, ar Marokas nustojo pardavinėti, teikti, tiekti Europos rinkas vakarų Saharoje pagamintus produktus. Kokia yra tokių produktų kontrolė? Ir paprašyčiau dar kartą e, mūsų svečių atsakyti šios klausimus. Ačiū. Pirmiausia, dėl polisarijo vaidmens. Teismo sprendimas visiškai nieko apie tai nesako. Teismo sprendimas sako, kad turime išsiaiškinti, ar vakarų Saharos žmonės e, sutinka su to sustarimu ir tai ir viskas. Todėl toliau čia jau yra mūsų darbas e, viską tai išsiaiškinti kartu su mūsų partneriais. Ir taip įvykdyti tą e, išvadą. Mes jokių išvadų dar nepadarėme, dar net nepradėjome tų diskusijų. Tačiau žinau, kad turime tai padaryti. Antra, dėl techninių detalių, kaip visą tai daroma dabar. Pirmiausia, noriu priminti, kad ko mes siekiame. Mums siekiame ilgalaikio tvaraus sprendimo. O tas tvarus sprendimas, kuriuos siekiame preferencinių tarifų taikoma produktams iš vakarų Saharos rasti teisinį pagrindą, tai jo nėra. Teismas yra pasakęs, kad jis turi būti, jeigu norite taikyti tokius tarifus. Tai yra ir tas yra, yra mūsų darbas, yra įvairių pasvarstymų ir kriterijų, kur, turime, kurių turime laikytis, ypač pritarimo kriterijaus. Taigi čia ilgalaikis procesas, dėl kurio vyksta techninės diskusijos. Tuo tarpu turime išspręsti klausimą, ką daryti, turime kokie, turime išsiaiškinti, kokie yra prekybininkų lūkesčiai. Tai yra subtilus klausimas ir mes jį žinome. Svarbiausias aspektas, į kurį reikės išvelgti, yra tai, kad norime išlaikyti stabilius santykius su Maroko partneriais ir išvengti bet kokių mūsų prekybos santykių sutrikdymą. E, yra aišku, kad sprendimas turi poveikį ekonominiams mainams. Ir aišku, tuo niekas nėra suinteresuotas. Tik tiksla, metodika, na, turiu atsiprašyti, negaliu apie tai dar kalbėti. Ne tik dėl to, kad mes dar nepadarėme jokių išvadų, bet ir dėl to, tai turėtų būti komisijos atstovai, kurie kalbėtų apie tai, o ne išvės veiksmų tarnyba. Tačiau mes galvojame apie įvairius modelius, kaip tai būtų praktiškai gyvendintina ir atitiktų teismo sprendimą. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Baigiame svarstyti šį klausimą. Dėkuoju svečiams. Jums už klausimo pristatymą, už atsakymus. Problema lieka atvira. Ketiname prie jos grįžti nes, kaip jūs sakėte, dar reikia ir tolesnių tyrimų, tolesnio darbo. Baigėme diskusiją šio klausimu. Dėkoju Jums už dalyvavimą aptariant jį. Dar kartą, dar kartą dėkoju svečiams už atvykimą į komiteto posėdį. Tolesnis klausimas apie galimas atsakomasias priemonės prieš ES importą po to, kai ES uždraudė hormonais apdarotą jautieną. Dvidešimtą grėžą Junktinių valstijų prekybos atstovų biuras paskelbė komentarus dėl E, atsakomųjų veiksmų e, susijusių su ES priemonėmis dėl Europos Junktinių valstybių jautienos ir jautienos produktų importo. Šis komentaras buvo paskriptas 28 dieną Junktinėse valstijose. E, jis sakė, remiasi valstybių jautinos pramonės atstovų prašymų išdėstame išdėstytų laiške gruodžio 8 dieną. JAV jautinos pramonė mano, kad patekimas ES jautinos rinką, kuris egzistuoja šiuo metu, netitinka JAV pramonės lūkesčių. E, tai yra ketinimas peržiūrėti pradėti peržiūrą, dėl ko e, Junktinės valstijos gali taikyti sankcijas, kurios, kurios sudaro 116 milijonų per metus. Ir pagal šį paskelbimą paskutinis žingsnis viešų konsultacijų yra, buvo 22 vasario, po to e, Junktinių valstijų prekybos atstovų biuras turi galimybę priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų. E, Socialistų ir demokratų prašymu mūsų koordinatoriai priėmė sprendimą, kad būtų naudinga pakviesti komisijos atstovą, kad e, šis mūsų komiteto posėdėje pristatytų, kokia egzistuoja situacija dėl šios grėsmės dėl atnaujintų uh, grįžtų, gr, priemonių prieš ES iš ją pusės ir kokios yra, kokia yra tikimybė, kad tokios priemonės uh, dabar yra svarstomos, kokia jų bus, būtų prigimtis, apimtis ir taip toliau. Komisijos direktoratas jau pateikė dokumentus su naudinga informacija, kurie išdalinta visiems komiteto nariams. Na, o šiandien ponas John Clark, Agri generalinio direktorato direktorius, pateiks mums papildomus paaiškinimus. Džiaugiamės, kad atvykote pas mus asmeniškai ir dabar prašom pasisakyti šią temą. Jums, ponė direktoriaus, žodis. Thank you, Chair. I, I think after the, um... Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad po Maroko klausimas šis klausimas yra mm, ganėtinai paprastas, aiškus. Donas Trai yra mm, Amerikų skiriaus vadovas, Maja yra Didžiagrė, mm, teisės patarėja ir ponia Bori yra treit e, teisininkė. A, tai e, <laughs> aš apsistačiau teisininkais, man atrodo, tai gera mintis tokia situacija. Visų pirma, kontekstinė informacija čia, toje eroje po tiesos, sakykime, kurioje mes gyvename dabar, kuomet eina kalba apie faktus, o ne propagandą, reikia pasakyti taip, kaip jūs ir sakėte, pasirašėme su JAV 2009 metais um, tarpusio supratimo memorandumą, kad būtų galima išspręsti tą jau senybės atesantį nesupratimą dėl besitęsinčio draudimo naudoti hormonus auginant jautieną. Tas e, memorandumas nustatė kvotą 45 e, tūkstančiai tonų jautienos. Žinoma, jautienos be hormonų ir labai svarbu pažymėti, kad tai buvo ne kvota vien tik tai JAF rezervuota, bet PPO žargonu mes vadiname tai kvota, kuri turi būti numatyta bet kuriai valstybei, kuri atitinka tiekimo kriterijus. Taigi tai nėra a, JAV kvota, ergonominus tai yra kvota, taip vadinamoji atvira bet kam. E, per tą laiką JAV a, dalis toje kvotoje sumažėjo. Pradžioje, kai mes tą kvotą atidarėme, JAV buvo pagrindinė tiekėja per tą laiką Argentina, Australija, Urugvajus, tai yra kitos valstybės pradėjo daugiau naudotis šią kvotą, kadangi jos konkurencingos. Uh, Ir dėl to jav dalis kvotoje sumažėjo. Šiandien apie trešdalis gal yra tokia jų dalis kvotoje. JAF jautienos sektorius pakankamai nepatenkintas tokiu pasikeitimu šios situacijos ir dėl tos priežasties jie parašė ste, praeitą rūdienį, kaip numato JAF įstatymai, prašydami peržiūrėti tą kvotą. Uh, Ir jei įmanoma, taip pat numatyti prekybos sankcijas JAV atžvilgiu. Ir e, paprašė, kad e, tas memorandumas būtų panaikintas. Neseniai prasidėjo procesas, yra naujas pirmininkas Vašingtonė ir buvo vieši klausimai vasario 15-16 dienomis, e, kur suinteresuotos šalis buvo pakviestos pakomentuoti, kokie galimi produktai galėtų būti įtraukti į sankcijų sąrašą, e, kokias galėtų pritaikyti JAV prieš ES. Buvo 22 e, berots toks terminas nustatytas e, rašytiniams komentarams ir taip toliau. Iš esmės JAV administracija kviečiama nuspręsti, ar reikėtų išlaikyti memorandumą ar kvotą, ar reikėtų atsisakyti Mm, to ir tuomet priekybos sankcijos būtų apie 16 milijonų dolerių kasmet taikoma prieš es. Kol kas, akivaizdu, neprimtas joks sprendimas. Nei ankstesnė JAF administracija, nei naujoji žinoma JAF administracija, kuri dar net nepradėjo realiai dirbti, neprieibė sprendimo. Taigi, pirmininkė, po to peržiūros, įvertinus visų sankcijų už ir prieš, e, STA, e, tai yra JAF vyriausybė, aišku, turi teisę e, pilnai nuspręsti, ar atsitraukti iš memorandumo ir jei taip, tai kada. Kaip aš jau sakiau, kol kas, aišku, dar sprendimo nėra ir mes nesitikim, kad tas sprendimas bus priimtas artimiausių metų kol dar USDA, JAF priekybos ministras nėra paskirtas, nepradėjo realiai dirbti. Mm, į tą laiką mes, aišku, ketiname palaikyti glaudžius ryšius su JAF administracija ir, aišku, mes tą darysime per atimiausias savaitės. Mes visuomet pirmininkė sakėme, kad esame pasirengę aptarti bet kokį susirūpinimą, susirūpinimą JAF keliančius klausimus dėl jautienos be hormonų memorandumą Čia labai svarbi būtų tokia pastaba. Tuo pat metu mes nuolat teigiame ir aš norėčiau čia labai aiškiai pasakyti viešame šiame posėdė, kad ES visuomet visiškai e, laikėsi memorandumo tiek raidės, tiek dvasios. Tai iš esmės yra tarptautinis sutarimas su JAV. Taigi, ES visuomet laikėsi visų šio memorandumo aspektų. Priešingai nei kaltinama yra iš JAF jautienos sektoriaus pusės, kai kurie individai tokius kaltinimus išsako ES atžvilgių. Jeigu JAF nuspręstų e, vis tik tai atsitraukti iš šio susitarimo, aišku, jie turi teisę tą padaryti, tai tuomet prasidėtų šešių mėnesių tas malonės laikotarpis, kuomet išlai, būtų išlaikytos tos priekybinės sąlygos, kurios um, taikomas dabar, kol ir, ir tą laiką JAF negalėtų taikyti sankcijų, o tik po tų šešių mėnesių mm, būtų gal, galėtų būti pritaik, pritaikytos tos sankcijos. Taigi mes darome prielaidą, pirmininkė, kad mm, JAF laikysi savo tarptautinių įsipareigojimų ir tų šešių mėnesių laikotarpio. Žinoma, jeigu JAV vis tik tai nuspręstų pasitraukti iš memorandumo, tai nebūtų mūsų kaltė, jeigu jie pritaikytų sankcijas, tai aišku, tai būtų neigiamas žingsnis, aš sakyčiau, mūsų priekybinėse santykiuose. Aišku, tai nėra pasaulio pabaiga, bet, na, tai nebūtų sveikintinas žingsnis. Vis tik tai aš manau, kad kol kas dar per anksti būtų mm, spėlioti, galėtų bū, kokia galėtų būti nuosios JAF vyriausybės pozicija. Ir lygiai taip pat aš gal ir negalėčiau daugiau detalių pateikti dėl to, ką komisija galėtų daryti ar negalėtų daryti. Mes kol kas dar nežinome, o kokias išvadas padarys naujoji JAF vyriausybė. Tačiau aš ką galiu padaryti, tai galiu jums pažadėti kad tikrai um, nuolat informuosime Agri kiekviename proceso etape apie tai, kaip šis klausimas e, rutuliojasi ir mes mielai vėl sugrįšime pas Jūs ir papasakosime apie pasikeitimus šio klausimu. Ačiū, ponė direktoriau. Pirmieji pasiprašė žodžio jau ir ponas Bovė pats pirmas. Uh, Džiaugiuosi girdėdamas tokią komisijos rezumė, tikrai labai um, teisinga ir tiksliai spindi situacija, nėra čia e, kokių tai neiškių aspektų, tiesiog būtų toks mano pamastymas pirmas, pavyzdžiui, jeigu sugrįžtam prie 2009 metų, gal reikėtų sugrįžti prie uh, e, PPO susitarimo pasirašymo uh, 96 ir 98 susitarimo, kur es buvo pasmerkta, nes uždraudė įvežti į jautieną be hormonų. Ir po to buvo 12 metų, um, kai kurie es produktai buvo apmokestinami 200 procentų net, uh, aš priminčiau, ką mes balsavom, dėl ko mes balsavom ir parlamente buvo balsuota dėl to susitarimo. Ir Tokiu būdu buvo išspręsta problema. O dabar mes matome, ką, kad JAV net nepanaudojo tų tonų, kurias galėjo panaudoti, kad kitos rinkos užėmė jos vietą, išstūmė ir dabar jie kažkaip nori vėlgi tą patį kiekį panaudoti, iš esmės apeinama TTIP, tarsi be TTIP pasirašymo randamas kitas kelias. Tai kaip elgiamasi su mumis, kaip su kvailiais. O, tai kaip dar papildomai 50 tonų prašoma, 100 to, tūkstančių tonų CETA, kas buvo sudėrėta su Merkosur, kas buvo sudėrėta. Tai tik iš viso tada nebelieka prasmės e, žolę šerti gyvulius Europoje, ganyklose ganyti. Nesuprantu. Antras elementas, tai irgi labai svarbu, tai yra asmenis klausimas, be to, ką aš girdėjau dėl mėsos rinkos. Mes girdėjome, kad tai nebus išspręsta tol, kol ES nesijims griežtesnių priemonių dėl PPO taisyklių taikymo, dėl įrodymų pateikimo. Pavyzdžiui, šiandien ko mes turime, tai priveda tai prie tokios situacijos, kad uh, Pavyzdžiui, jeigu yra pateikiamas toks produktas, kur, tarkim, hormonai buvo panaudoti auginame, auginime gyvulių, tai kas yra kaltas? Ne tas, kuris tą panaudojo, o tas, kuris atsisako importuoti šio reikalavimo, kad įrodytų jisai, kad iš tikrųjų tame produkte buvo hormonų. Tai mums mokslininkai aiškiai sako, kad tai yra pavojingas dalykas, bet mes turime įrodyti, kad, kad tai yra problema, kad, kad jie, kad JAF ar Kanados įmonės panaudotos hormonus jie neprivalo nieko įrodinėti, o mes turime įrodinėti. Tai yra visiškai nepriimta, nepriimtina, tai yra PPO taisyklės, e, kodeks elementarius, viskas aiškiai pasakyta, e, kas yra leidžiama e, gyvulių auginime, tai kas mums garantuoja, kad rytoj nebus tokios situacijos. Čia yra baisu. Šiandien eina kalba apie tai, kad mes privalom mokėti kompensacijas. Man atrodo, kad mes turime imtis atakos, mes, kad baigtųsi tokie dalykai, nes iš tikrųjų 2012 metais buvo pasirašyta ir viskas baigėsi, ar ne? Aš nesuprantu, kodėl dabar čia vėl visa ta problema. Mes pasirašėme susitarimą e, su atitinkamu e, to, tonažu e, jautienos be hormonų ir kas dabar JAF gali štai tai pakelti tą dangtį, išleisti tą garą, padaryti, ką nori. Man atrodo, kad turi būti pritaikyti tarptautinės priekybos mechanizmai ir mm, jie turi užkirsti kelią tam nuolatiniam šantažui iš JAF, ką mes matome šiandien. Klausimas yra daug platesnis nei šiandien iškeltas. Tai yra, eina kalba apie fundamentalius dalykus, tai yra, tai yra tarptautinių santykius tarp ES ir jos partnerių pagrindus. E, ypač, aišku, jautinos rytyje. Kiekvieno atveju tai yra tarptautiniai susitarimai, aišku, e, grįžtame prie jautienos klausimo. Ir aišku, yra tie visi sunkumai, mes puikiai jo žinome, kadangi yra, jeigu leisime per daug jautienos atkeliauti į Europą, mes žinome, kad iškils problemų jautienos augintojams Europoje. Aš būtent kalbu apie jautieną. Dėl hormonų, tai jeigu pridedame hormonų klausimą, aišku, tai tuomet problema dar aktualesnė pasidaro. Ir mes Aš noriu pasakyti, mes tengiamės kažkaip tai gerai išspręsti tos klausimus. Mūsų požiūriu europiečiai tikrai nenori vartoti jautienos su hormonais. Tai čia eina kalba apie normas. E, ir, ir tarptautiniuose santykiuose tos, tų normų turi būti tarptautinių laikomasi. Amerikiečiai. A, e, jie tarsi nori mus pamokyti, kad nu, nu, aiškina, ką, ką reikia daryti ir taip toliau. Čia ne vien tik tai toje srityje. Ehm, kaip Žosipavė sakė, iš tikrųjų e, JAF nusprendė, kad Europa turi būti pirmoji visur. Ir e, šiandien atrodo, kad e, Amerika nori viską eksportuoti, bet neturėti jokių suvaržymų. O mes, europiečiai, turime turėti galimybės apsisaugoti. Europa turi turėti galimybės apsisaugoti nuo štai tokių manevrų, ką mes matome iš JAV pusės šiandien. Man atrodo, kad tikrai turėtumėm būti solidarus ir apsiginti nuo štai tokių manevrų. Posłuchaj Yes, thank you very much, uh, Chair, and also uh, I would like to... Labai ačiū pirmininkė, dėkoju Europos komisijai už aišku ir gerą pristatymą. Turiu trumpą ir konkretų klausimą. Kaip sakė komisijos atstovas, gali ne tik JAV tą kvotą įgyvendinti. Tačiau ar nėra taip, kad pavyzdžiui Australija gauna prieigą prieš kvotos, tačiau mes negalime eksportuoti jų šalį. Dėkui. De Castro. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti dr. Klarkui už patiktą analizę. Jav yra tapusios mėsos importuotojomis ir tai kūrė jiems e, tam tikrą spaudimą. Jie ieško tuomet savo naujų rinkų. Na, kaip sakė komisija, reikia ir laikyti sutarimo ir apsiginti. Jei pažiūrėtumėm į prekybos balansą tarp ES ir JAV maisto srityje ir jei pagalvosime apie galimas grėsmes jeigu jav imtųsi priemonių prieš mūsų gaminius, tai kokios būtų pagrindinės problemas, su kuo galime susidurti? Dėkui. Dėkoju. Na, man svarbiausias klausimas yra, ar amerikiečiai gali gaminti jautieną be hormonų? Ar gal jie nebemoka jau to daryti? Ir kodėl jie tuomet ne, neužsima tos savo kvotos dalies? Nekonkurencingi ne galbūt jie? Galbūt, jeigu jie nekonkurencingi, tai galbūt Trumpo e, administracija ir Amerika First, Amerika pirm, pirmiausia jų politika ir imsis tikrai prekybos karo. Na, mūsų pozicija gali būti kiek panaši. Tačiau ar buvo jau kalbų su naujaja administracija JAV? Ir ką jie mano? Ar čia tik grasinimai yra, ar rimtai reikia vertinti šios pareiškimus? Taip pat galiausiai kokia ta reali grėsmė? Ar mes kalbame tik apie žemės ūkio gaminius, ar apie, ne, nežinau, čia kokius nors motociklus, pavyzdžiui. Ar gali kilti rimtas prekybos karas? kokius jie siunčia signalus. Dėkuoju, Vanginės. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ponia Klarkai už patiktus faktus, už patiktą informaciją. Na, paskai, įsisgilinus matome, kad gali tikrai problema būti didelė. Panašu, kalba eitų ne tik apie jautiną, bet gali ją ir kitiems gaminiams numatyti didžiulius tarifus ir tai gali sukelti labai daug problemų ES e- eksportuotojams. Na, aš čia turiu sąrašą, kas gali nukentėti. Ir pavyzdžiui, beje, kalbėta yra ir, kad e, jav pieno gamintojai gali reikalauti panašių veiksmų. Tai man primena Peter Mandelson laikus, kai jis buvo komisijos nariu. Ir, na, jeigu tuo metu būtų buvę sudaryti tinkami sutarimai pasaulyje visame, tuomet problemas tokios nebūtų galbūt kilus, kokias dabar matome. Bet tai jau praeitis. Reikėtų daugiau informacijos apie tai, kokios yra galimos pasiekmes ES gamintojams, jeigu JAV nutartų vis tik toliau eiti tuo keliu. Suprantu, kad tiesiog trūksta informacijos, nes visiškai neaišku, kokiu veiksmu jie galimtis. Bet bent jau signalas tikrai nėra geras, ypač turint galvoje tą atmosferą, kurią kuria naujo administracija. Ir bendrai apie tą JAV atmosferą, kai jie sako, kad Amerika turi būti pirmiausia, America first. Uh, Tad turint galvoje, kiek mes eksportuojame į JAV, na tai tikrai yra labai neraminančios žinios ir jos gali labai pakengti tiems, kas bando ten užsimti rinkos dalį. Na, nenorėčiau čia dabar prognozuoti, spekuliuoti, bet būtų gerai išgirsti, jų, išgirsti jūsų mintis, kokios gali būti pasiekmes po tų minėtų šių mėnesių laikotarpio ir ką rodo diskusijos su JAV administracija. Dėkuoju. Pan poseł Flanagan. Dėkuoju, Flanagran. Ačiū. Norėčiau uždėti šį klausimą komisijai. Ne pirmą kartą tą klausimą keliu. Na, sakoma, kad ES iš principo turi laikytis politikos, kuri padeda kovoti su klimato kaita. Prašyčiau man dabar vat, imti ir paaiškinti, kaip dešimčių tūkstančių tonų jautinas eksportas dera su tuo principu. Na, aš nesakau, kad čia geras ar blogas dalykas yra. Tačiau jūs dabar vieną sakote, kad kovojimas su klimato kaita reikia tai daryti. Tad kaip tie du skirtingi dalykai dera tarpusavyje? Toliau kitas dalykas. Štai įdomu yra. Kaip jūs šitą temą pristatėte? Jūs kalbėjote, kad yra dabar ta jau naujoji jau era po tiesos. Ir aš jau pasakyti, kad žiniasklaidoje matome labai daug melo. Labai daug kas meluoja. Tačiau, na, nesąmonė sakyti, kad čia kažkas naujo. Atrodytų, kad anksčiau tai jau visi sakė tiesą. Na, pažiūrėkite istoriją. Netiek jau ir daug buvo laikotarpių per istoriją, kada jau žmonės sakydavo tiesą, kad galėtume dabar sakyti, jau dabar jau yra jau po tiesos yra. Na, bet kartokite, gal kas nors jums ir patikės kada nors. Dėkoju, Nigel. Dėkoju. Vienas dalykas, ką norėčiau pastebėti. kalbame apie jautiną. Ir ne tik apie tą jautiną, kuri apdorota hormonais. Bet čia matome, kad aiškiai norima, jog mes pakeistume mūsų matės ribas. Esame aiškiai pasakę, kad nenorime hormonus apdorotos jautinos, o dabar bandoma taip išjudinti. Ir nes kalbas eina taip pat ir neapdoroto jautiną, bet man tik atrodo, kad jų vis tik tikras tikslas yra kitoks. Juk mes turime teisę ginti savo standartus. Kaipgi tai tuos standartus apginsime? Na, visoje Europoje statomos tvoros, tver, tveriamas tvoros, statomos sienos. Reikėtų vis tik didesnių pastangų mūsų sprendimams ir mūsų valiai gyveninti. Jeigu esame nusprendę, kad nenorime humas padaltos jautinos, tai tuomet tą sprendimą jau reikėtų ir ginti negalime išleisti pritaikytos vadamosios salėmi taktikos. Nes dabar atrodo, kad jie kalba tik apie vienokią jautiną, tačiau panašu, kad tikslai kiti yra. Reikia ginti mūsų kokybės standartus. Reikia čia tvirtai laikyti savo pozicijos. Mes sprendžiame Europoje, ką pateiksime savo rinką. Dėkoju. Stiprus žodžiai. Na, o dabar prašau pona direktoriu, atsakyti, sureaguoti į parlamento narių pasisakymus. Well, Ačiū pirmininkė. Užsirašiau devynis ar dešimt aspektų išsakytų įvairių parlamento narių. Pabandysiu atsakyti visus. Pirmiausia, svarbiausia, tai nėra problema susijusių su hormonais ar jų nebuvimu. Europos Sąjungos draudimas hormonais šertos jautienos draudimas išlieka ir išliks. Tai yra visiškai nekvestionuojama. Turime labai aiškiai tai suprasti. Antra, JAV požiūris, administracijos požiūris. Sunku sužinoti, koks jis yra, nes Šiuo metu jo nėra, vyksta pereinamasis laikotarpis ir mes nežinome, ar e, prekybos atstovo, ar ir administracijos kokia nuomonė ta bus. Tikiuosi, kad jie bus uh, pamatuoti. Manau, kad jie viešai pripažins, kad ES įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal tarpusavio supratimo memorandumą, todėl ponui e, Flanaganui negaliu pasakyti apie tai faktus ir nefaktus, nors buvo tam tikros ją e, ja, propagandos, kad mes nesilaikome to memorandumo, mes jo laikomės. Ar tai sukels prekybos karą ar ne, aš nemanau, tai gali e, sukelti kažkokį, kažkokį na, nedidelį, nedidelės muštynės galbūt, bet ne karą. Ir aišku, kad niekas nėra suinteresuotas uh, pradėti naują karą ar sulaukti sunkumų šiame sektoriuje, tik pradėjus dirbti JAV naujai administracijai. Ponas Bove išsakė keletą minčių apie šios, šiuo atveju istoriją ir jis visiškai teisus. Nemanau, kad galime pakeisti PPO taisyklės dėl įrodymo naštos, turime su jomis gyventi, kaip suprantate. Ir turbūt pri, prisimenate, jūs tuo metu buvote barikadose, puikiai prisimenate, mes pralaimėjome bylą PPO, mūsų draudimams, e, hormonams, auginant e, jaučius, nebuvo, ne, ne, neturėjo tinkamo mokslinio pagrindo. Mes pralaimėjome ir turime susitaikyti su pasiekmėmis. Dėl kitų komentarų. Ponas Bavė taip pat teigia, kad JAV e, nori gauti ir jautinos nuolaidą per TTIP ir kitą e, memorandumą dėl jautinos be hormonų, nes mes neketiname padidinti apimtis pagal memorandumą. Mes tikėjomės, kad transatlantinė sutartis išspręstų ilgam laikui tą problemą, tačiau, kaip žinote, E, šis sustarimas yra frizeryje ir kol kas sprendimo jokio jis negali duoti. Buvo klausimas taip pat dėl mūsų eksporto. E, vienas parlamento narys klausė, kaip čia yra, kad Australija turi nemenką kvotą, bet mes negalime eksportuoti į Australiją. Tai visiškai teisinga, tik viena valstybė narė, Niderlandai, gavo pirmuosius leidimus eksportuoti į Australiją, kuri vis dar taiko karvių pasiklėgės draudimą mūsų eksportui. E, situacija net tiek daug skiriasi ir JAV. E, manau, kad keturios valstybės narės - Airija, e, Niderlandai, Prancūzija ir Lietuva turi teisę eksportuoti į JAV, kitos šalis kol kas tuščiamis rankomis. Tai iš tikrųjų taip. Labai gerai, kad tai paminėjote, nes žvelgiant į prekybos jautiną atvirumą, tai JAV gali laisvai e, eksportuoti į ES pagal šią kvotą ir kitas kvotas, o mes beveik nieko negalime eksportuoti į JAV ar Australiją ir dar nemažai šalių. Buvo keletas klausimų taip pat dėl sankcijų pavojos, prekybinių sankcijų ir kokiems produktams potencialiai jos būtų taikomas. Konsultacijų proceso metu JAV Vašingtone e, šį mėnesį buvo pateiktas galimas sąrašas e, produktų, kuriems būtų taikomos sankcijos, remiantis e, sąrašų produktų, kuriems sankcijos buvo taikytos praeitie. Tai daugiausia žemės ūkio produktai e, - jautiena, keuliena, nuskintas gėlės, pomidorai, dešos, e, mėsos gaminiai, kai kurie saldumynai, sriubos, sultiniai, mineralinės vanduo, pašarų ingredientai, klyjei. Tačiau taip pat kaip ir vienas asmo minėjo, e, plaukų žirklės ir motociklai. Ne, neklauskite manęs, kodėl šie įtraukti gana ilgas sąrašas, jeigu JAV pasirinktų įvesti sankcijas, tai jie pasirinktų kai kurios produktus ir imtų mokesčius iki 116 milijonų dolerių per metus. Tai yra daug pinigų, bet suprasme, kad e, kvotos dėl, e, dėl jautienos vertė yra pusę milijardo, taip kad Tačiau šis sąrašas yra tik, tiesiog indikatyvinis ir nėra aišku, ar JAF norės įvekti sankcijas ir kokią politiką jie pasirinks. Tai būtų tiesiog spekulacijos, bandyti pasakyti kažką daugiau. Ir paskutinis dalykas dėl JAF prekybos ir klimato kaitos. Aš e, siūlyčiau parlamento nariui paskaityti pono Hogano viešos pareiškimus pastaruoju metu, ypač ir įskaitant ir vakar, kai jis pristatė 16 metų prekybos skaičius, kuomet prie, spauda uždavė klausimą apie tai. Kaip žinote, mes bandome jautienos gamybą padaryti kaip galima tvaresnę, tausesnę, kad mes ir įskaitant žemės ūkį galėtume laikytis 21 konferencijos klimato kaitos tikslų. Panas Bovė dar prašo žodžio. E, e, Labai ačiū už Jūsų atsakymus, kurie tikrai buvo aiškus ir tobuli. Tik dar du elementai papildymui dėl faktų, dėl sankcijų. Reikėtų visiems priminti, kad jeigu kalbėtumėm apie 98-99 sankcijas, tai buvo 100 mm, procentų mokesčiai net iki dviejų metų buvo taikomi tokie mokesčiai, pavyzdžiui, Rokforui, atsiminkime, daug kas turbūt atsimenate tą situaciją, Europos Sąjunga tikrai negali paremti, mm, negalėjo paremti tuos procentus, tu, tuos produktus, kurie buvo apmokestinti iš anos pusės iki šimto net procentų, nes buvo gazinimai dėl sankcijų. Tai iš tikrųjų situacija buvo baisi tiems asmenims, kurie susidūrė su sankcijų grėsme. Antras elementas, aš na, norėčiau gal mm, vis tik tai kelti klausimų dėl mechanizmo, kuris galėtų būti taikomas. Kodėl kitos valstybės įsiterpė į tą spragą, į tą, į tą sakykime, atvertą mm, e, langą dėl tų, tos e, jautienos to tonažo, ką buvo galima panaudoti, kodėl jos panaudojo tą, tas tonas, e, o ne JAV, na, sakykime JAV turi teisę, bet mes irgi turime teisę į tą atvėrimą, ar ne? Tai buvo pasakyta, tai čia ties pastai. Čia reikia aiškiai pasakyti, kad es lygmenių mes turėtumėm turėti galimybę apsiginti, apsisaugoti nuo tokių dalykų, nes paskui yra štai tokie išpoliai. Ir mes neturime galimybių niekaip kažkaip tai riboti to rinko atvėrimą, štai kas yra su tais tonažais. Jeigu iš tikrųjų, jeigu tai bus, tai viskas, mes busim visiškai e, negyvi, net ES neturės jokių galimybių apsiginti. Mm, iš tikrųjų, kad jeigu yra tokia štai palankiausia situacija sukūrėma, tai yra spastai. Reikia žiūrėti, kad, kad nebūtų taip įmanoma pritaikyti ir kitur, nes tai yra absoliutus spastai. Mes turime problemą su JAV bet, bet kas gali įsiterpti, bet kas gali po to į tą situaciją įsiterpti ir, ir, ir, ir taip prasmukti. Tai iš tikrųjų situacija visiškai iškreipta pasidaro. Rozumiem, że jeszcze odniesie się e, pan dyrektor lub. Kaip suprantu, dar panas direktorius sureaguos. Prašom. Kaip jau sakiau, mes neketiname plėsti 45 tūkstančių tonų kvotą. Antra, nemanau, kad MFN principas yra spastai. Tai yra vienas fundamentaliausių ir e, sveikiausių principų tarptautinėje prekyboje sistemoje ir nemanau, kad reikia juo abejoti ir prie kišti pirštus. Šiuo atveju mes turime nors kvotą ir autonominę kvotą, turime elgtis MFN pagrindu. Taip ir turi būti. Tikrovė yra tokia, kad kitos šalis bėgant laikoj tapo konkurencingesnės negu JAV, gaminant e, jautiną be hormonų. Ir dėl to Australija ir Urugvajus turi kvot, didesnę kvotos dalį, jie yra konkurencingesni. Tačiau nekvestionuokime MFN vertybės. Tai apsaugo mus visus, ir mažus, ir didelius. Manau, kad išsėmėme šią temą. Galime E, galvoti, kad nors ją pratesti. Kaip žinote, su komisijos nariais šiandien nesusitinkame. Dėkuoju dar kartą Agri generalinio direktorato atstovams kartu su direktoriumi Kortu, Klarku. Šiuo metu vyksta dar skaitimas nuomonėmis tarp pono Bovė ir pono direktoriaus. Na, o dabar norėčiau pasiūlyti patvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Jūs gavote jas e, elektroniniu paštu ir ant popieriaus. Jeigu nebus jokių prieštaravimų, tas rekomendacijas patvirtiname. O kitas posėdis vyks Strasbūre pirmadienį nuo 19 iki 21.30. Mes turime nemažai klausimų nuo 19 iki 22.30. Taigi baigiame šį posėdį. Linkiu visiems malonaus vakaro. Iki susitikimo 13 dieną, po to 20 ir 21 kovo. Geros popietės.